So, hello everybody, I want to welcome you to our. Sveiki kolegos, sveiki atvykę į Ekon komiteto posėdį. Tikiuosi turėjote laiko deramai išnaudoti pusvalandį, bet atsargiai pusvalandis buvo skirtas biudžeto procedūrai ir yra nukelta šita procedūra. Jis dabar bus nuo 6 iki pusės 7. Kadangi atsakingam kolegai vyko neplanuotas posėdis. Tai tokie pokyčiai. Pirma, darbo atvarkės tvirtinimas, ar būtų pastabų. Ne, tada darbo atvarkė laikoma patvirtinta. Vienas trumpas pranešimas, vėlgi atsargiai. Visi komiteto nariai yra maloniai informuojami, kad rytoj posėdžių salė bus pertvarkoma. Iš ryto E, kai bus keitimasis nuomonėmis apie e, eurozonos finansiniais pajėgumais. Šiek tiek kitaip būsime susodinti šioje posėdžių salėje. Tai būkite atidus. Pažiūrėsim, kaip čia tarnybos viskas organizuos. Toks mano vienintelis pranešimas. Taip pat e, raginu visus susirinkti visus savo daiktus, kai išeisite, nes sėdėsite rytoj kitoje vietoje greičiausiai. Pereikime prie ketvirto punkto – žalioji knyga dėl mažmeninių finansinių paslaugų. Ir dabar man didelė garbė suteikti žodį pranešėjui Ole Ludvigsonui. Ačiū pirmininkė, kad suteikėt man žodį. Iš tiesų pradedame labai įdomų darbą žalioji knyga dėl mažmeninių finansinių paslaugų, tai yra privačių asmenų ir mažų įmonių finansinės paslaugos, tai yra naujas būdas nagrinėti teisės aktus. Dabar tai bus daroma labai dinamiškai ir iki šiol visos diskusijos visomis temomis vyko labai naudingai, labai produktyviai. Ir norėčiau pabrėžti, kad mes turėtume visi stengtis dirbti kaip galima labiau bendradarbiaudami. Todėl aš irgi ketinu bendradarbiauti su šešėliais pranešėjais ir apskritai noriu paraginti visus įsitraukti šitą darbą ir labai tikiuosi, kad darbas bus sklandus. Jeigu pažiūrėtume apskritai žaliosios knygos iniciatyvą, tai manau komisija žengia teisingų kelių. Yra teigiančių, kad dar šiek tiek anksti žvelgti į ateitį taip, kaip tai yra daroma ir kad galbūt komisijai reikėjo palūkėti, uh, kol būtų patvirtintos, kol būtų pilnai gyvendintas teisės aktas, kuris patvirtintas visai neseniai. Bet aš džiaugiuosi, kad komisija ėmėsi veiksmų dabar, šiuo metu. Ir manau, dėl trijų priežasčių toks žingsnis yra labai teisingas. Visų pirma, mes kaip teisės aktų rengėjai turime būti labai atidus ir stebėti visus poslinkius šioje labai dinamiškoje rinkoje turime stebėti, kaip funkcionuoja nauji teisės aktai, kad jie būtų deramai pritaikyti, pakeisti arba papildyti, jeigu to reikėtų, jeigu prireiktų kokio nors papildomų priemonių. Žalioje knygoje yra labai daug žadančių idėjų apie tai, kaip esami teisės aktai turėtų būti pakoreguoti arba pakeisti. Man taip pat atrodo, kad yra labai aišku, kad reikia intensyviau dirbti, kuriant bendrąją finansinių paslaugų rinką. Tarptautinės kliūtis vis tik dar pasireiškia pernelyg dažnai ir pernelyg stipriai. Ir be to mes turime pasinaudoti visomis naujomis galimybėmis, kurias mums suteikė skaitmenizacijos procesai. Skaitmenizacija gali suvienyti mažas įmonės, vartotojus ir tiekėjus visiškai kitaip, negu kad buvome pripratę anksčiau. Tai reiškia, kad vartotojų apsauga turi būti taip pat pritaikyta ir sustiprinta. Manau, kad mes, dirbdami protingai, galime sukurti labai gerų rezultatų tam, kad šitas potencialas nenueitų šunio ant odegos. Ir kokio iniciatyvų būtų galima imtis kalbant apie turinį šios žaliosios knygos. Na, aš įžiūriu čia keletą svarbių iššūkių. Pagrindinis iššūkis yra komisijos pajėgumų stiprinimas, skaitmenizacijos, duomenų rinkimo ir duomenų analizavimo srityje. Kai kas teigia, kad ši žalioji knyga nėra deramai paaiškinta ir reikia tvirtesnio pagrindo, kurio, galėtume, kurio ramdamėsi galėtume kurti reikalingus teisės aktus. Ir tam reikia gerai suprasti, kokia yra situacija tiek nacionaliniu lygiu, tiek Europos lygiu. Taip pat tiek nacionaliniu, tiek Europos lygiu būtina suderinti procedūras, ypatingai e, suderinti tai, kaip yra taikomi tarptautiniai teisės aktai. Ir iššūkis yra tas, kad, kad ir ko besimtume, mes turime išlaikyti vienodas sąlygas veiklai vykdyti. Kiekvienas veiklos vykdytojas turi turėti galimybę veikti vienodomis sąlygomis. Ir, ir turėtų laimėti tas žaidėjas, kuris sažiningiausiai elgesi, o ne tas, kuris sugeba pasinaudoti teisinėmis spragomis. Kitas iššūkis yra stengtis ir užtikrinti, kad nebeliktų dirbtinių kliūčių tarp eurozonos ir neurozonos valstybių. Būtina išlaikyti bendrosios rinkos integralumą, vientisumą. Ir imdamėsi tokių veiksmų mes turime stengtis, kad būtume, pasitarnautume visiems Yra dar vartotojų, kurie neturi prieigos prie pagrindinių e, finansinių paslaugų ir tai tiem žmonėms sukelia labai rimtų sunkumų. Todėl gilėja socialinės atskirties e, problemos ir panašiai. O juk kiekvienas turi teisę į pagrindinę banko sąskaitą, pavyzdžiui. Tai yra labai svarbu ir todėl reikia imtis žingsnių, kurie patobulintų šios ryties teisės aktus. Nekantrai laukiu kūrybiškų ir konstruktyvių pasiūlymų iš visų kolegų. Aš tikrai noriu, kad mes bendradarbiautume, tikiuosi, kad taip ir bus ir galų gale pasieksime gerų rezultatų. Dėkui. Labai ačiū pranešėjai, o dabar steiksiu žodį šešėliams pranešėjams. Visų pirma, EPP vardu Toma Gandilarė. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Deja, tikras šešėlinis pranešėjas negalėjo šiandieną dalyvauti, taigi paprašė manęs perduoti jo pastabas. Daugiau negu aštuonerius metus laukiame šios žaliosios knygos. Pirmojoje žalioje knygoje, pirmoji žalioji knyga buvo paskelbta e, prieš aštuonerius metus, bet ten buvo kalbama apie e, tuometinę situaciją, kai daug finansinių paslaugų buvo reglamentuojamos nacionaliniu lygiu o dabar situacija yra kitokia. Ir todėl reikia keisti e, teisės aktus reglamentuojančius mažminės finansinės paslaugas. Dabar tokie teisės aktai yra įgyvendami nacionaliniu lygiu ir mes turime stengtis, kad iš tiesų visi teisės aktai ir būtų deramai įgyvendinti valstybėse narėse prieš priimant kokius nors naujus teisės aktus. Komisija nori bendros rinkos ir kapitalų rinkos sąjungos. Mes turime kurti bendrą E, mažmeninį finansinių paslaugų rinką. Nes iš tiesų, teikiant paslaugas tarptautinių lygių, mažmenės paslaugas lieka dar kliūčių ir jeigu tų kliūčių nebeliktų, gerų e, pasiekmių būtų tikrai daug. Galėtume padidinti e, įvairovę įvairiausių prekių mažesnėmis kainomis, kurios būtų siūlomos vartotojams. Mažmenės finansinės paslaugos yra sudėtingos, jos yra labai glaužiai susijusios su valstybių narių finansinė kultūra, su jų kalbomis, su vartotojų pasitikėjimu. Žmonės dažnai renkasi tokias įmonės, kurios veikia arčiau namų, kuriuose galima susikalbėti jų gimtają kalbą ir kurios e, turi platų vartotojų pasitikėjimą. Ir tokioms įmonėms būtų labai sunku vykdyti veiklą užsienyje ten neturint savo padalinių, vien dėl to, kad finansinė kultūra labai skiriasi valstybėse narėse. Ir man atrodo, kad bus iššūkių raginant įmonės jungtis į tarptautinę, tarptautinės veiklas. Aišku, skaitmenizacija yra vienas iš kelių pataisyti esamą situaciją, bet tai nėra vienintelis kelias. Nors E, veiksmų laisvė šioje srityje yra šiek tiek suvaržyta. suvaržyta. Mes norime mokesčiams, socialiniam klausimams, vartotojų apsaugai e, geresnių teisės aktų. Tai yra nacionalinės kompetencijos dalykai didžiaja dalimi. Bet mes norime sukurti mokesčių ir socialinės apsaugos sistemas, kurios labiau atlieptų vartotojų poreikius ir kurios būtų palankesnės mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir dėl to valstybės narės turi stengtis e, sukurti tokią kultūrą, tokią aplinką, kuri būtų e, palanki MVI. Nes juk jos yra tos, kurios kūrė darbo vietas, kurios e, varo į priekį ekonomiką. MVI yra vienas iš pagrindinių prioritetų šiomis dienomis. Ir Dėl to bankai galėtų reikalauti, nustatyti mažesnius kapitalo reikalavimus, skolindami mažoms ir vidutinėms įmonėms. Vartotojai ir mažosios įmonės turi pasitikėti tomis mažvinėmis finansinėmis paslaugomis. Tam jiems reikalinga visa informacija. Vartotojai turi galėti priimti sprendimus. Jie turi turėti informaciją apie savo duomenų apsaugą ir turi žinoti, kad jų duomenys bus apsaugoti. Čia didelis vaidmuo tenka valstybėms narėms. Bankai ir e, turi, jiems yra reikalingos garantijos iš vartotojų, o savo ruoštų jie turi garantuoti duomenų apsaugą. Visi susiję su šiomis paslaugomis e, turi Jiems reikalingos įvairios iniciatyvos, kurios padėtų mums visiems kartu sukurti visoje Europoje siūlomus finansinius produktus. Ir kad tokius produktus sukurtume, turime įsigilinti į kiekvieno susijusio veikėjo poreikius. Ir dabar mes tikrai, remdamiesi šią žalę knygą, galėsime iš naujo pradėti diskusijas apie tarptautinę veiklą ir visos Europos mastų taikomų produktų kūrimą. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū Tomai. Dabar suteiksiu žodį EKR atstovui Ashley Fox, keičiančiam kolegai, prašau. Ačiū labai, ponė pirminkė, panašu, kad atstovauju beveik visą savo komandą ir Esu viena iš rytų atvykusių kolegų. Na ir kolega norėjo atsiprašyti dėl to, kad negalėjo šiandieną atvykti. Jis sveikina komisijos požiūrį ir mano, kad dar reikėtų panalizuoti situaciją prieš einant prie tolesnių teisėkuros veiksmų. Akivaizdu, kad e, tikra bendroji rinka ES dar nėra sukurta ir kalbant apie tarpvalstybinę tarp veiklą, tai sudaro tik vieną procentą rinkos. Uh, Kolegos nuomonė tam yra daug natūralių ir pateisinamų kliučių, bet to tai priverčia vartotojus rinktis nacionalinių paslaugų teikėjus. Vis dėlto manome, kad tai nebūtinai reikalauja kurti teisės aktus e, europiniu mastu. Tai galėtų padidinti finansinių paslaugų tam tikrose valstybėse narėse kaštus. Be to, e, nerima kelia ir kai kurių šių priemonių e, praktinis pritaikomumas. Be to skirtingos teisinės sistemos, skirtingos rinkos apribos ir e, šių politikos priemonių e, perkeliamumą e, tarp valstybinių mastų, tad manome, kad šiame dokumente nereikėtų apsiriboti vien tik tarp valstybinę veiklą, reikėtų kalbėti ir apie vartotojų pasitikėjimo didinimą finansinių paslaugų srityje, taip pat konkurencingumo didinimą visoje ES. Kalbant apie vartotojų pasitikėjimą, Labai svarbu teikti tikslę ir aiškę informaciją apie finansinės paslaugas, taip pat užtikrinti e, priežiūros procesus. To galima pasiekti gerinant dabartinės e, draudimo garantijų schemas, kad būtų užtikrintas minimalus e, apsaugos lygis visoje ES. Na, o kalbant apie konkurenciją ES, būt, būtina užtikrinti, kad aplinka padėtų steigtis inovatyviams įmonėms, nes Europa turi potencialo tarpti e, pasaulyje pirmaujančią rinką, tačiau e, visų pirma reikia e, atlikti tam tikrus tyrimus. Na ir kalbant apie sutelktinį finansavimą, būtų galima vadovauti šiuo pavyzdžiu. Manau, jį būtų galima pritaikyti ir kitose valstybėse narėse, ne tik Junktinėje karalystėje. Ačiū. Ačiū labai. Akivaizdu, kad e, JAV e, vadovo apsilankimas e, buvo tikrai įsimintinas ir padaręs mums įtaką visiems. Na, dabar žodis liberalų atstovai. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai už jo įžanginį žodį, kurio metu jis pabrėžė, kad labai svarbu ieškoti bendro sustarimo su visomis politinėmis frakcijomis. Taip pat norėčiau padėkoti ir kitų kolegų uh, kitiems kolegoms, nes EPP kolega, pavyzdžiui, kalbėjo apie tinkamą užmojų mastą ir mano nuomonė tai tikrai svarbus elementas, nes kalbant apie dabartinę politinę padėtį, net ir labiausiai euroskeptiški valstybių lyderiai vis tiek entuziastingai nusiteikia e, vidaus rinkos sukūrimo atžvilgių, tačiau dėja realybėje ne viskas taip greitai įvyksta. Na ir uh, buvo parengtos įvairios paslaugų direktyvos, finansinių tarpininkų direktyvos, kuriomis buvo siekiama užtikrinti vidaus rinkos kūrimą, sumažinti kliūtis, tačiau praktikoje nutinka taip, kad valstybės narės užkerta kelią bet kokiai prasmingai pažangai. Ir man atrodo, kad valstybės narės visų pirma turėtų paklausti savęs, ar jos rimtai žiūri į tą bendros rinkos kūrimą, ar joms labiau rūpi jų suverenitetas. Nes E, tai tikrai nepadeda tos bendros rinkos steigti. Ir jeigu norime to pasiekti, fiskaliniai aspektai, tarp valstybinė vartotojų apsauga, taisyklių derinimas neturėtų būti kažkoks tabu, reikėtų siekti ir standartų derinimo. Valstybės narės visų pirma turi pačios savo atsakyti į klausimą, ar jos turi pakankamai politinės valios pašalinti tas kliūtis, nes tai be abejo reiškia, kad ir nacionalinė praktika turės keistis. Tad nežinau, ar nacionaliniams lyderiams pakaks drąsos tai garsiai pasakyti savo rinkėjams. Šiandien buvo minėtas terminas fintech finansinės technologijos. Na, jeigu mes tiesiog dėlsime, kažko lauksime, nebejoju, kad e, realybė nušaliuos dideliais žingsniais pro šalį, o mes tiesiog liksime kažkur nuo šalyje ir jeigu mes nesuteiksime galimybių šiais ryčiai plėtotis pas mus Europos Sąjungoje, neabejotinai atsiras norinčių suteikti tas galimybės. Tad pirmiausia, reikia klausti savęs, ar turime pakankamai ambicijų, ar norime e, plėtoti finansinės technologijas, ar norime kurti bendrą vidaus rinką. Tada be abejo reikia žengti tą drąsų žingsnį į priekį. Jeigu ne, tai panašu, kad e, tie rezultatai, kurių pasiekėme, akivaizdžiai rodo, kad uh, mūsų užmojai nėra itin rimti. Tikiuosi, kad užimsime vis dėlto tą ambicingą poziciją, parodysime, kad mūsų negazina įsigalėjusių nuomonė. Ir EPP atstovas kalbėjo apie tam tikrus dalykus, kurie laikomi savaime suprantamais, tokie kaip nacionalinis suverenitetas, tam tikros kompetencijos, pavyzdžiui, mokesčių srityje. Taip, tai suprantu, tačiau iš kitos pusės mes turime atsakomybę ir prieš mūsų ES piliečius, kurie nori pamatyti realių, re, realius ES veiksmus, priešingų atveju jie praras pasitikėjimą mumis. Tikiuosi, kad kartu su pranešėjų ir šešėliniais pranešėjais bus galima parengti labai ambicingą bendrą ES poziciją ir pasiūlysime kažkokių tai realių galimybių tiek ir mūsų piliečiams, tiek ir verslo atstovams. Ačiū labai. Sofija, kol kas daugiau nematau kolegų išgūję, tad perėsiu prie žaliųjų frakcijos. Žodis Venui. Ačiū, pirmininkė. Aš nenorėčiau kartoti to, kas buvo pasakyta. Aš norėčiau taip pat padėkoti pranešėjai už labai aišku norą bendradarbiauti. Žvelgiant į žaliųjų frakcijos varpinės, norėčiau pasakyti, kad mes pritarėme šiai žaliai knygai, mes pritarėme tiems užmojams, kurie yra suformuluoti šiame pasiūlyme, tačiau mes puikiai suprantame, kad negalima pateikti visų nuveiktinų dalykų sąrašo. Mes turėtume pareikalauti iš komisijos ir tarybos priemonių, kurios patvirtins tuos plačius užmojus. Mūsų manimų yra keli labai svarbus dalykai. Mes ma, žinome, kad investuotojai ir vartotojai nukenčia nuo įdingos kainodaros finansų sistemoje, kadangi už tą riziką, kuri, kurios yra imamasi, nėra pakankamai atlyginama kadangi jie turi pasiūlyti tokius produktus, kurie yra pakankamai rizikingi ir vartotojai bei investuotojai negauna pakankamos gražos, gražos, kurios jie galėtų tikėtis. Todėl labai daug pinigų išvaistoma sudėtingoje tarpininkavimo sistemoje. Todėl sienų atverimas ir konkurencijos sustiprinimas sustiprintų finansinių paslaugų padėti rinkoje ir todėl mes manome, kad komisijos pasiūlymams reikėtų pritarti. Siekiant tų minėtų tikslų siekiant didesnės gražos investuotojams labai svarbu standartizuoti finansinius projektus pagal jų e, pobūdį ir paklausą ir todėl reikėtų išsaugoti tuos paprastus ir nebrangius produktus. Kita vertus, reikia užtikrinti galimybę vartotojai palyginti siūlomus rinkoje produktus ir taip pat užtikrinti galimybę konkuruoti tarptautiniu mastu. Todėl labai svarbu suprasti, kad PEP e iniciatyva yra viena iš kelių iniciatyvų, kuriomis siekiama standartizuoti tarptautiniu mastu šią veiklą. Ir galiausiai norėčiau pasiteirauti komisijos nuomonės dėl to, kad žaliųjų manimų šita žalioji knyga nėra pakankamai žalia. Labai svarbu, kad investuotojams būtų teikiama pagalba siekiant klimato kaitos protokolo tikslų ir užtikrinant tvarų verslo ir finansų vystimasi ateityje. Todėl šią prasme nieko prasmingo nebuvo pas, pasiūlyta, kad žalesis finansų sektorius klestėtų ir tiesiog yra toliau paliekamos pragos teikti, kad kai kurie produktai yra ekologiški, bet iš tikrųjų to nėra. Reikia išnaudoti tvarių ir žalių finansų plėtros galimybės. Dėkoju Svenai. Prieš suteikdamas žodį pranešėjų iš FDD, aš norėčiau tiesiog pasveikinti Markus. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui. Aš asmeniškai nenorėčiau kritikuoti šitos žaliosios knygos, joje viskas teisingai suformuluota, suformuluoti penki svarbiausi principai - skaidrumas, suprantama informacija apie finansinius projektus, taip pat galimybė investuoti visose įmanomuose srityse, Kita vertus, reikia užtikrinti, kad piliečiai neinvestuotų savo santopų į įdingus finansinius projektus. Taip pat reikėtų vengti bankų oligopolių, ypač rinkose, kur yra didžiulė finansinių produktų koncentracija. Taip pat labai svarbu, kad kai kurių produktų mm, sveikatos draudimas, pensijų draudimas būtų perkeliami produktai. Taip pat labai svarbu e, toliau investuoti į santaupų verslą. Šitie principai yra suformuluoti labai teisingai, mes jiems galima pritarti, tačiau, žinoma, būtų galima pakritikuoti vienu aspektu komisiją. Yra ir kitų svarbių sričių, kurias komisija neįvertino, pavyzdžiui, finansinė e, rizika susijusi su tam tikrais e, didmeninėmis finansiniais produktais, finansinėmis paslaugomis. Taigi čia susidurime su finansų rizika ir mes manome, kad komisija tiesiog atskyrė investicinę bankininkystę ir e, šias paslaugas. Labai svarbu galvoti apskritai apie finansinės sistemos stabilumą. Šis aspektas yra svarbesnis už kitus. Ir šis aspektas yra labai svarbus reikia suprasti, kad reikalingas tam tikras skydas. Prieš sisteminę riziką iki šiol nebuvo jokio skydo, jokios apsaugos. Tai yra galimybių dabar veikti, tačiau vis dėlto mes negalime manyti, kad kitos finansinės krizės išvengsime. Taigi negalima sakyti, kad komisija uh, nepadarė per mažai, tiesiog mes turėtume pasiūsti tokią žinę komisijai, pasakydami, kad reguliavimas turi būti geresnis, kadangi e, finansų paslaugų gavėjams ir taupytojams rizika ir toliau išlieka pakankamai didelė. Žinoma, labai sunku užtikrinti visiškai vienodas veiklos taisyklės veikiančioje bendroje rinkoje. Tačiau vis dėlto šiuo metu tarp mūsų ekonominių sistemų yra per daug dideli skirtumai. Ir todėl šiuo aspektu būtų galima pakritikuoti komisijos pasiūlymą, kadangi buvo nepakankamai atsižvelgiama į ekonominius skirtumus tarp valstybių narių. Jeigu mes būtume tai padarę, tuomet atsakymas būtų buvęs e, aiškesnis. Daugiau nematau prašančiųjų kalbėti. Brian Hayes. Aš norėčiau trumpai grįžti prie Markuso pastabos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui ir padėkoti už darbą, kuris buvo įdėtas e, aptariant šitą žalę knygą aplink Europos sąjunga, kuriasi bendra rinka, turint omenyje didmenės finansinės paslaugas, buvo paminėta įvairiausių skirtumų tarp atskirų nacionalinių rinkų, yra skirtumų uh, vertinant pagal tai, kaip tie produktai yra siūlomi rinkai, tačiau vis dėlto mes, europiečiai, turime pripažinti, kad mes nesame tokie geri kaip JAV, kad mes nesukebame pasinaudoti palankiomis sąlygomis vienoje ir kitoje valstybėje. Mes turime omenyje, kad vyksta labai nuožmi konkurencija finansų rinkoje ir todėl mes turėtume siekti tokio pelno, kokį tik tai galima pasiekti. Pavyzdžiui, paskolų norma mano valstybėje, pavyzdžiui, yra 2,5 procentais didesnė negu tose valstybėse. Todėl mes čia susidurime su labai nuožme konkurencija. Taigi mes turėtume siekti kuo plačiausių užmojų ir kaip pranešėjas kalbėjo, yra įvairiausių kliūčių harmonizuojant finansinės paslaugas, kadangi yra įvairiausių problemų ir aš manyčiau, kad kolegos pranešėjai, šešėliniai pranešėjai turėtų iš tikrųjų suprasti, kad mes turime siekti kuo platesnių užmojų, e, siūlydami finansinės paslaugas Europos Sąjungoje. Daug dėmesio skiriama finansiniai rizikai ir daug pastangų yra dedama kuriant bankų sąjungą, tačiau pakankamai mažai dėmesio yra skiriama mūsų aptariamoje e, srityje ir jeigu mes siekime plačių užmojų, tai mes šio dokumento kontekste turėtume grįžti prie būtent finansinių paslaugų. Ačiū. Daugiau nematau norčių pasisakyti, tai žodį suteiksiu komisijos atstovai. Ponas Pelė, tokia pavardė kaip to futbolisto? Na taip, labai panaši mano pavardė, bet ne visai. Dėkui, pirmininkė. Kaip kažkas čia sakė, tikrai, kai buvo praėjusi gruodį pristatyta žalioji knyga, buvo labai entuziastingai sutikta ji. Ir dabar mums pagrindinis iššūkis yra išlaikyti tą entuzijazmą. Visą energiją turime panaudoti, kad sukurtume tikslus, kurie yra ir ambicingi, bet ir realistiški. Jeigu mes į pirmą vietą pastatysime vartotojus, tai reiškia, kad mes turime e, ir galvoti, ko reikia jiems, bet taip pat turime ieškoti, kad nepakenktume ir įmonėms. Todėl dabar mes sulaukime maždaug 200 atsakų į šitą žalę knygą. Dauguma jų yra iš vartotojų, keli iš federacijų, asociacijų, iš visuomeninių organizacijų. Taigi tikrai daug buvo reaguojančių į tą žalėją e, knygą, kai kurie iš jūsų taip pat e, išsakėte savo nuomonę. Ir mes pasižymėjome, kad iš tikrųjų skaitmenizacija gali būti svertas e, pramoniai kovoti su tais barjerais, kurie dabar yra kol kas aktualūs. Tose vietose, kur bendroji rinka yra labiau ant popieriaus surašyta siekiamybė, negu kad reali situacija. Ponas Tikstonas kalbėjo apie kai kurias direk, ankstesnės direktyvas, kuriuose nebuvo kalbama apie tarptautinę mokėjimo sąskaitą kiekvienam vartotojui. Taigi reikėtų tikrai kurti geresnę sistemą. Taip pat su skaitmenizacija yra susiję dar kelios temos, į kurias mes turime įsigilinti. Ir mes iš parlamento gavome at, atsakų Ir norėčiau taip pat atkreipti, pasižymėti tai, ką sakėte dėl žaliųjų, kabutėse, finansų. Čia mes daug apie tai nekalbame žalioje knygoje, todėl kad darbas tebe vyksta komisijoje. Mes vis dar kalbam apie šitas temas makroekonominėme ir mikroekonominėme ligmenyje. Taigi jau daug įvairiausių nuomonės laukiame, bet lauksime jų dar daugiau. Dėkui. Ačiū, tikrai tikimės, kad entuzijazmą pavyks išlaikyti. Ole, ar norėtume ką nors dar pridurti? Na, aš norėčiau padėkoti visiems visų pirma už visas jūsų išsakytas nuomonės. Pa, noriu padėkoti už tai, kad išsakėte savo nuomonę. Manau, tikrai svarbu žengti žingsnį pirmin. Nemanau, kad galime sėdėti laukti ir žiūrėti, kaip viskas susiklostys toliau. Manau, turime imtis veiksmų dabar. Turime kurti bendrąją rinką, jeigu mes to nedarysime, kiti padarys. Ir manau, mums reikia tolesnių teisės aktų. Reikia sustiprinti vartotojų padėtį. Tai yra labai svarbu pasižymėjau viską, ką sakė šešėliai pranešėjai. Manau, viskas buvo labai aišku, reikės dar pasigilinti į įvairias idėjas, įvairius e, pasiūlymus ir, kaip sakiau, sieksiu kiek galima platesnio konsensuso. Ką supratau iš šešėlių pranešėjų pasisakymų šiandieną, tai kad jūsų nuomonė reikia dirbti su šiuo dokumentu, kad tos temos būtų pakilėtos į aukštesnį lygmenį. Bet kiekgi mes galime laukti? Negalime laukti per nelig ilgai. Tikrai reikia imtis realaus darbo. Reikia priimti teisės aktus, kurie sustiprintų ir vartotojų teisės, ir mažas ir vidutinės įmonės. Ir aš tikrai nuoširdžiai tikiuosi, kad mes šitą dokumentą aptarsime ir rasime bendrą poziciją, kuri bus orientuota į ateitį. Rinka keičiasi kiekvieną dieną, nuolatos. Niekas nestovi vietoje. Viskas nuolat teka ir todėl mes turime stengtis, kad vartotojų teisės būtų apsaugo, apsaugotos. Noriu padėkoti už man suteiktą žodį ir laukiu tolesnio darbo. Tikrai labai tikiuosi, kad e, po visų diskusijų parengsime gerą, naudingą pasiūlymą. Dėkui. Ačiū, Ole. Dar trumpai pristatysiu tvarkaraštį. Noriu taip pat padėkoti visiems, kurie pasisakėte. Šiandieną vyko pirmasis apsikeitimas nuomonėmis. Birželio 13 dieną yra planuojamas pranešimo projektas. Tai pakeitimus galima teikti iki birželio 28 dienos vidudienio. Po to svarstysime jau pavasaros atostogų e, pakeitimus. Kon posėdis yra numatytas, e, balsavimas numatytas e, lapkričio 29 dieną ir taip pat e, kažkurioje plenarinėje sesijoje po to būtų balsavimas ir e, plenariniai sesijoje. Galime baigti diskusijas dėl šito klausimo. Galime perėti prie penkto darbo atvarkės punkto, tai yra privalomi automatiniai apmokestinimo srities informacijos mainai. Labai svarbus pranešimas, bet atsargiai yra daug uh, pranešimų panašiais pavadinimais, bet kal, jie kalba apie kitus teisės aktų pasiūlymus. Suteiksiu žodį vietoj pranešėjo Darius Rozatį, poniai Liubekui. Ačiū, Markus. Aš jums suteiksiu informaciją, kurią gavau iš pono Rozatį. Kaip žinote, šiame dokumente parlamentas atlieka konsultacinį vaidmenį ir pagrindinį sprendimą turės priimti taryba. Kaip e, sužinojome, taryba jau priėmė politinį sprendimą dėl šio pranešimo. Tai tokia yra realybė. Na, bet vis tiek ponas Rozatis norėtų akcentuoti, kad bendradarbiavimas tarp jo ir šešėlių pranešėjų buvo labai vaisingas, veiksmingas ir kad paskutinis galtinis balsavimas vyks gegužės mėnesį. Taip pat jis labai tikisi, kaip ir šešėliai pranešėjai, kad taryba ir komisija atsižvelgs į parlamento nuomonę. Bet vis tiek ponas Rozatis norėtų jūs informuoti, kad tarybai buvo išsiųstas raštas apie esamą situaciją ir jo žiniomis nėra gauta jokios reakcijos iš tarybos. Tai yra šiek tiek liūdna. Ir tai nėra labai geras ženklas, galvojant apie būsimą bendradarbiavimą mokesčių klausimais. Taigi, ponas Rozatis norėtų paraginti tarybą ir komisiją gerbti parlamento vaidmenį ir užtikrinti, kad ateityje bendradarbiavimas vyktų sklandžiau. Kalbant apie turinį, tai, kaip žinote, tai yra pirmoji anti-BEPS direktyva e, pagal EBPO BEPS programos 13 punktą. Tai komisijos narys Moskovičius pristatė mokesčių vengimo priemonių e, pas, paketą. Yra gauta 142 pakeitimai ir yra rengiama 10 kompromisų. Bet reikia pasakyti, kad dauguma e, pasisakiusiųjų sutarė, kad ES reikalinga kovoti su mokesčių vengimu ir mokesčių slėpimu kartu. Ir taip pat reikia labiau įtraukti Europos komisiją į informacijos mainus. Dauguma frakcijų mano, kad komisija nėra vien tik tai sutarčių sergėtoje, bet ji gali atlikti aktyvesnį vaidmenį stebint situaciją mokesčių venkimo klausimais. Ir todėl mm, komisija turėtų pateikti ataskaitą tarybai ir parlamentui apie tai, kiek veiksminga yra ši direktyva. Tarp pranešėjų buvo aptarti dvi pagrindinės temos. Kaip sako ponas Rozatis, pirma, tai 750 milijonų slengstis, kai kurie laikėsi e, nuomonės, kad tai yra geras lenkštis, bet pranešėjo nuomonė tokios lenkščio pakeitimai e, sukurtų dvigubų standartų problemą, nes dauguma valstybių prisijungusių prie antibeps e, projekto nėra niekaip kaltos ir Europos įmonės galėtų atsidurti nepalankioje padėtyje. Ir maždaug 90 procentų e, pajamų iš e, įmonių mokesčių patektų iš tos direktyvos taikymos rytį. Taip pat buvo aptartas informacijos, kurie būtų keičiamasi e, mastas. Čia pranešėjas mano, kad reikėtų laikytis komisijos pirminio pasiūlymo. Ypatingai turint omenyje, kad komisaras prieš dvi savaitės pateikė pasiūlymą dėl viešųjų BCR, bet tos diskusijos dar turbūt tęsis. Bet atrodo, kad svarbu laikytis ABPO išvadų, kad sukurtume visiems vienodas sąlygas veiklai. Taip pat pranešėjas norėtų akcentuoti, kad taryba, komisija ir parlamentas turėtų rasti pusiausvyrą tarp kovos su nesažininga mokesčių praktika ir tarp mokesčių e, taisyklių, tam, kad ne, sukurtume tokią aplinką, kuri būtų saugi tiek investicijoms, tiek verslo veiklai vykdyti. Dėkui. Ačiū labai, Liubekai. Dabar norėčiau suteikti žodį šešėliniams pranešėjams ir socialdemokratų frakcijos vardu vietoje Manuelio pasisakys ponas Baje. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Sveiki, kolegos. Visų pirma, norėčiau atsiprašyti kolegos Morel vardu. Jis paprašė perduoti jo poziciją, tad perskaitysiu tai, ką iš čia išdėstė popieriuje. Be abejo, visada galima išvelgti tam tikro pozityvumo ir kalbant apie, pavyzdžiui, Panamos dokumentus, džiugu tai, kad jie iškėlė į dienos išviesą ir ataskaitas e, rengiamas. E, šalims. Ir kalbant apie situaciją, džiaugiuosi matydamas, kad institucijos ir pilietinė visuomenė e, nori, kad būtų didinamas skaidrumas, kad būtų imtasi reikalingų veiksmų, o tai yra būtina prielaida norint užtikrinti mokestinį teisingumą Tam be abejo reikia, kad būtų sąžininga konkurencija tarp valstybių narių užtikrinta. Ir kalbant apie komisijos pasiūlymą bei sutarties straipsnį, kuriame kalbama apie tinkamą vidaus rinkos funkcionavimą, ponas Moralesas taip pat norėjo pabrėžti štai ką, kad nebandoma kalbėti apie e, maksimalę apyvartą, tačiau apie e, didžiausias tarptautinės įmonės Ir labai svarbu taip pat nustatyti vienodas veiklos sąlygas ir e, toms didelėms įmonėms ir mažesnėms nacionalinėms įmonėms. Ponas Moralėsas yra pasirengęs toliau diskutuoti šiais klausimais ir e, džiugu, kad ir koordinatoriai keitėsi nuomonėmis. Kalbant apie socialdemokratus, jie turi keturias pagrindinius prioritetus. Visų pirma, stiprinti parlamento vaidmenį. Taip pat reikėtų laikytis kitų mokestinių prioritetų, pavyzdžiui, akcininkų teisų direktyvos peržiūra. Reikėtų nustatyti viršutinę ribą, kuri būtų taikoma visoms didelėms įmonėms. Pavyzdžiui, jeigu daugiau nei 14 milijonų eurų apyvarta per metus ir tam tikras darbuotojų skaičius taip pat yra nurodytas, reikia vengti ir mokestinio dempingo. Ir kalbant apie valstybės narės, labai svarbu, kad jos keistųsi informaciją, tačiau e, norint tai užtikrinti, geriausia būtų steigti e, automatinį e, privalomą keitimos informaciją mechanizmą. Taip pat norėčiau priminti, kad nėra europinės apibriešties susijusios su terminu nuolatinė buveinė, bet to labai svarbu užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos nuostatos susijusios su a, ataskaitų teikimu, e, kad e, valstybės narės galėtų geriau kovoti su mokestiniu vengimu Be to, toks keitimasis informacija yra itin svarbus ir jis turi būti užtikrintas, tai yra susiję ir su DAG direktyva. Jeigu nebus keit, automatinio keitimas informacija tarp valstybių narių, e, Tai valstybės narės, pasinaudodamos įvairiomis išimtimis, galės e, tiesiog atsisakyti teikti tą informaciją. Na ir turiu pasakyti, kad parlamentas pastarosius dviejus metus tikrai ėmėsi aktyvios veiklos mokestinėje srityje, tačiau tai be abejo yra labai svarbus demokratinis aspektas. Ir manau, kad privalome prisimti reikalingą atsakomybę. Manau, kad mūsų rengiami pasiūlymai turi atspindėti ir mūsų piliečių lūkesčius. Per paskutinę plenarinę sesiją buvo balsuojama dėl verslo paslapčių. E, tai nutiko kaip tik prasidėjus Panama Paper skandalui. Ir manau, kad turime ir toliau siekti skaidrumo šioje srityje bei ataskaitų rengimo. Dabar EKR frakcija žodis pirko Roinen. Pone pirmininkė, visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjui už tikrai puikiai atliktą darbą ir už tai, kad jis tikrai buvo nusiteikęs siekti kompromiso visų dėrybų metu. Taip pat norėčiau padėkoti ir kitiems kolegoms už tokį konstruktyvų bendradarbiavimą. Man atrodo, kad pranešėjas tikrai pasiekė neblogą aukso viduriuką Remdamas šį pranešimą, manau, kad jis atspindi visų parlamento frakcijų pageidavimus susijusių su agresyviu mokestiniu planavimu, mokesčių vengimu. Labai svarbios yra ir paskatos susijusios su ataskaitų rengimu tarptautinėms įmonėms. Manau, kad uh, tokios šalims skirtos ataskaitos sudarys galimybę valdžios institucijoms e, turėti geresnės priemonės siekiant užtikrinti, kad tarptautinės įmonės prisimtų visą atsakomybę Na ir pranešėjas taip pat remiasi ir EBPO atliktų darbo. Tiesa, kad agresyvus mokestinis planavimas ir mokesčių vengimas yra mm, tam, tikr, tam tikrų mastų nacionalinis reiškinys, tačiau tam reikia tarptautinių sprendimo priemonių. Ir man atrodo, kad pasiūlyme kalbama ir apie skaidrumą, jo didinimą, taip pat tas viršutinės ribas, kurios yra taikomos, kalbant apie. Um, šalių ataskaitų rengimą, taip pat kalbama ir apie keitimąsi informaciją bei laiko terminus susijusius su nuostatų įgyvendinimu. Ir man atrodo, kad galbūt tai nėra pakankamai ambicingi tikslai, reikėtų, kad jie būtų labiau ambicingi nei EBPO numatytieji. Nemažai EBPO šalių narių e, įgyvendina tas gairias susijusias su šalių ataskaitų rengimu, tačiau Tačiau e, dėje ne visi procesai yra sklandus. Na ir mes esame gana patenkinti pono Rosatio atliktų darbų. Tikiuosi, kad ir toliau tęsime konstruktyvų bendradarbiavimą šioje srityje. Manau, kad tai tikrai pasitarnaus mūsų visų labui. Ačiū labai. O dabar žodis liberalams. Kora Ferhoisen ir žodis jums. Ačiū, dėkuoju ir už sveikinimus. Aš tiesiog pasveikinsiu futbolininkus jūsų vardu, tačiau jie, žinoma, turi, jūs turite kvalifikuotis į pasaulio čempionatą. Dėkuoju kolegai Rosati už puikų darbą rengiant ne tik tai pranešimą, bet ir derintis mūsų komandoje visų šešėlinių pranešėjų vardu. Aš manyčiau, kad jisai pasiūlė gerus kompromisinius sprendimus, jiems galime pritarti. Mes visi pasisakome už tai, kad informacijos mainai taptų privalomi ir kad jie būtų atliekami automatiškai ir kad informacija būtų keičiamasi vadovaujantis abipusiškumu ir vienodais standartais. Rozatė savo pranešime teigia, kad parlamentas turėtų būti informuotas apie automatinių mainų rezultatus. Iš tikrųjų, mes norėtume, kad šita nuostata šiek tiek būtų sustiprinta ir mes pasiūlyme pakeitimą, kad mes gautume informaciją ne tik tai apie automatinių mainų skaičių, bet ir kad gautume informaciją apie tai, ar tie informaciniai mainai buvo kokybiški ir kokiu rezultatu atnešė. Taigi viename iš kompromisinių pasiūlymų yra sakoma, kad komisija turėtų pateikti informaciją parlamentui ir apie šito reglamento taikymo rezultatus. Tiesiog mes nenorėtume, kad ir toliau būtų rašomi popieriai ataskaitos, kuriuose nesispindėtų rezultatai. Mes pateikėme dar vieną pasiūlymą, kuris kol kas nėra aptartas dėl šio reglamento peržiūros. Aš pateikiau pakeitimą, kuriame yra siūloma, kad po trejų metų reikėtų dar kartą peržiūrėti, ar šitas reglamentas buvo tinkamai įgyvendintas, ar jisai veikia, ar mes gauname reikalingą informaciją. Todėl aš norėčiau paprašyti atsižvelgti į mūsų siūlymą dėl šio reglamento įvertinimo po trijų metų laikotarpio. Dėkuoju. Dėkuoju, Kora. Daugiau nematau guo kolegų, kurie norėtų kalbėti, vis dėlto jūs pavaduosite Miguel. Aš norėčiau atsiprašyti šešėlį pranešėjų vardu. Jisai dirbo tač, ir pateikė keletą pakeitimų siūlymų. Tačiau pirmiausia, jisai sako, kad reikia siekti kuo didesnio skaidrumo, kad būtų užpildytos esančios spragos ir e, tie iškraipimai, kurie egzistuoja pateikiant ataskaitas pagal atskiras valstybės. Taigi jisai siūlo siekti maksimalaus skaidrumo ir mano, kad komisija turėtų būti atsakinga už tai, kad valstybės narės tinkamai įdėktų šitą teisės aktą ir kad šitie informacijos mainai būtų automatiški. Taigi jis mano, kad komisija tenka pagrindinė atsakomybė. Dėkuoju. Žalieji. Molis Kotkeito. Ačiū pirmininkė žaliesiems automatiniai informacijos mainai mokesčių srityje yra labai svarbus dalykas, tačiau e, mes dėkojame pranešėjui, kad jisai siekia kompromisų, tačiau vis dėlto manome, kad ne visada pakankamai atspindima parlamento nuomonė. Pavyzdžiui, ta maksimali bendrovės dydžio riba komisijos pasiūlyme dėl informacijų pagal atskiras valstybės narės yra numatyta labai aukšta riba - 750 milijonų eurų apyvarta. Mes žalieji norėtume, kad šita riba būtų susijęjama su didelėmis įmonėmis pagal atskaitomybės direktyvą. Tai yra 40 milijonų. Ir... 250 darbuotojų. Mes nesame vieni, kurie teikia so, tokį siūlymą SND, FDD, GUE. Šešėliniai pranešėjai pritarė mums, tačiau vis dėlto pranešėjas nesutiko įtraukti mūsų pasiūlymo į šitą į savo pranešimą, tiesiog mes norėtume, kad reikėtų atsižvelgti 133 ir 136 pakeitimus. Taigi parlamentas pateikdamas savo nuomonę suveikė, kad, suvokė, kad taryba jau susitarė iš esmės dėl komisijos pasiūlymo. Tačiau vis dėlto mes turėtume pasiūsti labai aiškę žinę, pasakydami, kad gyventojai nori platesnio užmojo negu tas, kuris yra suformuluotas EBPO pasiūlyme. Mums reikia daugiau skaidrumo, mums reikia griežtesnės pozicijos ir, kaip pirmininkas sakė, šitas pasiūlymas jau yra sutartas e, komisijoje ir taryboje, o mes atstovaujame demokratiškai visuomeniai. Dėl finansinių institucijų sumokėtų mokesčių e, atskaitimo. Mes manome šitas atskaitomi mokesčiai turėtų būti siejami su paskirties valstybė turint omenyje, kad išriškėjo Panamos dokumentai ir tai, kad grynosios e, pajamos dažnai yra slepiamos nuo apmokesnimo, todėl mes turėtume siekti kuo platesnių tikslų, apie juos kalbėjo ir šešėliniai pranešėjai. E, frakcijų atstovai kalbėjo apie verslo paslapties išsaugojimo reikmes. Šita informacija, kuri bus pateikiama ataskaitose valstybėms narės, narėms, nebus konfidenciali verslo informacija ir tai nėra jokia priežastis tos informacijos nepateikti. 75 pakeitime mes kalbame apie taip, bet to mes kalbame ir apie tai, kad reikėtų įtraukti ir uh, surogatinius projektus į šitą teisės aktą. Taip pat mes norėtume paraginti kolegas pagalvoti, ar nereikėtų pritarti mūsų pasiūlėms pakeitimams, kurie sustiprintų šitą pasiūlymą. Have... Ačiū. Dabar nebematau kolegų prašančių žodžio, taigi suteiksiu jį komisijos atstovui ponui Bibel. Ačiū, pirmininkė. Tai yra komisijai labai svarbus dokumentas sukurti tokią mokesčių sistemą, kur įmonės sumokėtų deramą ar sąžiningą mokesčių dalį. Tai yra komisijos tikslas nuo pat e, pradžių. Su pirma, reikia padinti skaidrumą tarp mokesčių administracijų ir taip pat uh, teikti skaidrę informaciją plačiai visuomeniai, tai yra esmė, norint sukurti tokią sąžiningą sistemą. Viena iš priemonių, dėl kurios jau buvo susitarta praėjusiu metu pabaigoje, tai yra automatiniai informacijos mainai dėl e, mokesčių taisyklių. Europos parlamento ar jūsų komiteto dėka e, pavyko tą padaryti, už tai noriu padėkoti jums, nors laiko terminai buvo tikrai labai griežti todėl kad visi mano, kad pažangą reikia daryti greitai ir pagėdavimą kryptimi eiti sparčiai, kad neprarastume laiko. Šitas pasiūlymas yra labai svarbus, nes jis mokesčių administracijoms numato galimybę gauti reikiamą informaciją, kad jos galėtų deramai analizuoti mokesčių mokėtojų rizikos lygį. Dabar kol kas šita informacija nėra prieinama visoms mokesčių administracijoms. Be to, e, naujasis pasiūlymas padėtų mokesčių administracijoms vertinti mokesčių mokėtojų rizikos lygį ir taip pat atitinkamai koreguoti mokesčių e, numatymą. Tokiu būdu būtų galima geriau kovoti su agresyvia mokesčių praktika. Be to, Pagal šitą pasiūlymą yra numatyta teikti reikalingą informaciją plačiai visuomeniai. Ir keli pasisakė kolegos minėjo, kad yra numatyta iniciatyvų šiuo tikslu. Komisijos tikslas šiame pasiūlyme buvo perkelti tos veiksmus, dėl kurių buvo susitarta EBPO lygiu, į ES vieną po kito. Ir tai mūsų nuomonė yra labai svarbu, nes mes turėtume būti atidus kurdami įvairius ataskaitų teikimo e, nuostatus Europos įmonėms, labai svarbu laikytis nuoseklaus požiūrio tai darant. Ir informa... labai svarbu, kad informacija, kuria būtų keičiamasi, e, ją būtų galima ir palyginti. Be to svarbu sukurti vienodas sąlygas tarptautinėms ES įmonėms ir tarptautinėms ne ES įmonėms. To komisija siekia labai atkakliai ir tai būtų pasiekta per antrąjį mechanizmą. Būtent visos ne ES tarptautinės įmonės, kurios vykdo savo veiklą ES, jos turėtų laikytis e, informacijos mainų reikalavimo tarptų mokesčių administracijų, kurios yra susijusios su jų vykdoma veikla. Todėl mes manome, kad pasiūlymas yra labai proporcingas ir gerai subalansuotas keletas dalykų buvo paminėta, pavyzdžiui, slengstis. Kalbant apie slengstį, tai pasiūlyme niekas nėra keičiama lyginant su tuo, kas buvo sutarta EBPO lygių dėl antibeps 13 punkto, bet noriu pabrėžti, kad 750 milijonų šitas skaičius yra numatomas grupiai, o vienai grupiai gali priklausyti bent kelios įmonės arba jų e, dukterinės įmonės, kurių individualūs tikslai, e, slenksčiai tikrai nebūtų 750 milijonų, tai yra bendras skaičius. Mūsų tikslas buvo ne e, kalbėti apie visuotinios apyvartos e, viršnės libas. Mes tiesiog norėjome pasakyti, kad šita suma turėtų apimti 90 procentų pajamų iš mokesčių, nes jeigu mes nuleistume tas lengsti, tai paveiktų labai daug uh, įmonių neigiamai. Ir dėl to čia prasme e, manom, kad pasiūlymas yra labai proporcingas. Dėl konfidencialumo, kuris irgi buvo paminėtas, 17 straipsnio ketvirtoji dalis, kad ji buvo išbraukta. Taip, bet konstatuojamoje dalyje yra labai aiškiai nurodoma, kad yra daroma prielaida, kad informacija, kurią būtina keistis pagal šį pasiūlymą, turi būti nekonfidenciali. Būtent šitas pasiūlymas numato keitimasi nekonfidencialia informacija. Kaip sakiau, bus numatytas dar vienas papildomas pasiūlymas e, artimiausioje ateityje ir mes manome, kad šitas pasiūlymas galėtų būti patvirtintas, atsižvelgiant e, į Europos parlamento nuomonę ir tokiu būdu padėsime Europos mokesčių administracijoms gauti jiems reikalingą informaciją. Ir taip pat bus geriau subalansuota našta Europos tarptautinėms įmonėms, nes jos žinos, kad jų konkurentai veikiantis ES, bet nėra įsikūrę ES, privalės laikytis tokių pat reikalavimų. Tai nėra paskutinis žingsnis siekiant padidinti skaidrumo lygius. Tai yra tik tai viena iš dėlionės detalių ir dar reikės nuveikti daugiau. Ir mes laukiame ir tolesnio konstruktyvaus bendradarbiavimo. Ir dar kartelį dėkoju už jūsų atliktą darbą. Labai ačiū. Pranešėja keičiantis kolega, ar norėtumėt ką nors pridurti? Ne, tik dar kartelį padėkosiu šešėliams pranešėjams ir tikrai tikiuosi, kad e, toks bendradarbiavimas, apie kurį kalbėjo komisijos atstovas, ir vyks, nes šiuo atveju tas bendradarbiavimas nebuvo toks, kokio norėtųsi. Dėkoju pranešėjui, visiems šešėliams pranešėjams, visiems kolegoms. Deja, vėlgi dar vienas dokumentas dėl mokesčių, kur taryba yra jau prieimusi savo sprendimą, jį laukia mūsų nuomonės, bet nelabai ta mūsų nuomonė ką nors pakeis. Bet, kaip sakė komisijos atstovas, tai nėra galas, procesas tebe vyksta ir tikimės, kad proceso bėgyje mes savo vaidmenį galėsime sustiprinti. Balsavimas numatytas rytoj. Rytoj nuo be 15.12 iki pusės pirmos vyks balsavimai visi žinote, ar ne, ir visi yra, turite pasiruošę balsavimo korteles. O plenarinėje sesijoje ketinama balsuoti gegužės pirmą šiais metais. Perduosiu žodį dabar pirmininko pavaduotojui. Okay, uh, Puiku, kolegos, dabar dar turiu Jūs informuoti, kad ko gero teks sustabdyti mūsų posėdį maždaug pusvalandžiui, truputį vėliau, po šito punkto, nes mes galėsime tęsti paskutinio klausimo diskusijas tik tai 6 valandą. Taigi mums lieka dar viena tema - MVI, tai galim tęsti iki šeštos valandos ir ko gero tame tarpe teks mums daryti 20 minučių pertrauką. Tai yra po šito, šito klausimo diskusijų bus pertrauka 20 minučių. O dabar šeštas darbo atvarkės punktas - MVI galimybės gauti finansavimą ir MVI finansavimo įvairovės didinimas kapitalo rinkų sąjungoje. 249 pakeitimai buvo pateikti šitam pranešimui, bet prieš tai suteiksiu žodį pranešėjai Otmar Karas. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Dėkuoju už pakeitimų siūlymus. Dar kartą norėčiau pasakyti, kad siekiu, kad kuo daugiau kolegų pritartų mano pranešimo tekstui, kad jame atsispindėtų bendros nuostatos dėl mažų ir vidutinių įmonių finansavimo kapitalų rinkose, kadangi labai svarbu ir finansuoti mažas vidinės įmonės ir taip pat stiprinti kapitalų rinką darybose dėl kompromisų nemanyčiau, kad reikėtų laikytis kokiu nors politinių motyvų, tiesiog reikėtų sutelkti dėmesį į temas. Man nesvarbu, kokį pasiūlymą pateikė atskira frakcija, bet man labai svarbu įvertinti to pasiūlymo esmę. Aš stengiuosi kuo daugiau pasiūlymų įdėkti į savo pranešimą ir sutariau su šešėliniais pranešėjais, kad pakeitimus teiksime pirmiausia pagrindinėmis temomis, siekdami, kad jos būtų pagilintos, labiau išryškintos ir nenorėtume, kad šitas pranešimas taptų pageidavimų koncertu. Taigi, šito pranešimo projektas yra suprantamas kaip pagrindas tolesniai diskusijai, kadangi buvo pateikta labai daug pakeitimų siūlymų, matau, jog yra skirtumų dėl to, kokio dydžio mažas ir vidutinės įmonės reikėtų apriepti ir taip pat matosi, kad yra skirtumų tarp atskirų regionų. Aš pabandysiu pagal temas sugrupuoti pasiūlymus ir pateiksiu pasiūlymus dėl mažų ir vidutinių apibrėžimo ir jų finansavimo. Norėčiau dar kartą pasakyti, kad finansavimas turi būti užtikrintas per visą įmonės veiklos laikotarpį. Tačiau, kai kalbame apie mažas ir vidutinės įmonės, negalima pamiršti ir naujų įmonių, startuolių, taip pat turime atsižvelgti į regioninius skirtumus. O tai reiškia, kad mes turime suteikti daugiau valstybinių narių mažoms ir vatinės įmonėms kreditų. Kita vertus, reikėtų diversifikuoti kreditų kvotas. Kreditus reikėtų teikti ir per kooperatyvus, taip pat reikėtų užtikrinti pakankamą rizikos kapitalą. Kalbant apie mažų ir vidutinių įmonių remimą, reikėtų turėti omenyje pirmiausiai lengvatinius kreditus. Jų paklausa yra didžiulė. Apie tai mes kalbėjome visai neseniai šiame parlamente. Be to sutarėme ir dėl to, kad uh, mažas ir vidutinės įmonės reikėtų remti, nežiūrintų įvairiausių skirtumų, kurie egzistuoja valstybėse narėse. Taip pat yra pateikta labai daug pasiūlymų dėl biurokratinės naštos mažinimo ir dėl to, kaip užtikrinti proporcingumo principo veikimą. Labai svarbu šioje diskusijoje atsisakyti politinių, ideologinių prieštarų, reikėtų turėti omenyje trečiąją bankų sąjungos trečiąjį ramstį ir be to kai kurių pasiūlymų aš negaliu priimti, kadangi Europos centrinis bankas ne visada gali imtis veiklos kadangi mes čia kalbame apie mažas ir vidutinės įmonės apskritai Europoje ir todėl reikėtų vertinti jų padėtį atsižvelgiant į abu teisės aktų pasiūlymus. Be to yra pasiūlymų e, įdėkti bendrą ES mastu uh, įmonių kodą ir taip pat buvo siūloma remti mažas vidutinės įmonės, jeigu jas pradėtų veiklą kitose žemynuose. Aš tikiuosi, kad e, mums pavyks atsižvelgti į jūsų pakeitimus ir parengti visiems priimtinus kompromisinius pasiūlymus. Pasiūlymų iš tikrųjų yra labai daug, nors kai kurie kartojasi, kai kurie papildo vieni kitus. Aš parengsiu artimiausių metų kompromisinius pasiūlymus, aptarsiu juos su šešėliniais pranešėjais ir prašyčiau bendradarbiauti intensyviai ir be iš ankstinių nusistatymų. Ačiū pranešėjui. Aldė frakcija paprašė, kad Toira būtų suteiktas žodis dabar, kuris kalbės vietoj Debakar. Taigi Aldė vardu kalba kolega Debakar. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Dėkuoju už tai, kad suteikėte man žodį pirmajam. Norėčiau padėkoti pranešėjui už jo pranešimą. Jis pratėsi mūsų pradėtą darbą ir jisai jau minėjo, kad plenarnėje sesijoje vykusi diskusija dėl mažų ir vidutinių įmonių padėties gaunant lengvatinius kreditus yra ir šio pranešimo vienas iš atskaitos taškų. Jame yra sakoma, kad mažoms ir vidutinėms įmonėms reikia pagerinti prieinamumą prie lengvatinių kreditų. Mes visos frakcijas, frakcijos, o aš debakar vardu norėčiau pasakyti, kad mes turime sutelkti dėmesį į finansavimo galimybės skirtas mažoms vidutinėms įmonėms, tačiau vieno vardiklio mes nepritaikysime visoms įmonėms, todėl reikia pasiūlyti finansavimo įvairovę. Vien tik tai mm, finansavimas iš bankų yra nepakankamas, e, turint omenyje, kad milijonai mažų ir vidutinių įmonių yra įsikūrę ES. Kita vertus, labai sunku įsivaizduoti, kad Junktinių Amerikos valstijų kapitalo įmonės galės suteikti kreditus mūsų mažoms vietoms įmonėms. Kita vertus, reikėtų sustiprinti kapitalo rinkos finansavimą. Kitas dalykas - crowdfunding ir fintechs kaip finansavimo priemonės taip pat yra pažymėtinos. Alde trimis temomis pateikė pakeitimų siūlymų. Mes manome, kapit Manome, kad kapitalo sąjungai reikia pagrindinių teisės nuostatų, reikia užtikrinti pakankamą konvergenciją, bet to reikėtų suteikti galimybės mažoms vietinėms įmonėms gauti paskolas iš kapitalo rinkų. Ir trečia, mes manome, E, kad komisija kasmet turėtų pateikti ataskaitą apie tai, kaip yra įgyvendinamos mažų ir vidutinių įmonių finansavimo iniciatyvos, kad parlamentas galėtų įvertinti susidariusią padėtį. Dėkuoju. Ačiū kolegai Toirer. O dabar grįžtame prie įpratinės pasisakymų tvarkos. SND vardu Žan Simon Baji. Merci, président. Euh, Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau atsiprašyti šešėlinio pranešėjo vardu, jis negalėjo dalyvauti. Norėčiau padėkėti, jis norėjo padėkoti pranešėjui už puikų darbą. Ir mes jau sakėme, kad mes pritarėme šio pranešimo bendram turiniui. Taip pat reikėtų prisiminti, kad ES bankų sąjunga turėtų padėti mažoms vietinėms įmonėms konkuruoti su didelėmis įmonėmis, todėl komisija turėtų įvertinti šitą aspektą. Kolega Karas jau minėjo, kad labai svarbi bankų parama mažoms vietinėms įmonėms, ypač nutolusiuose valstybėse, regionuose, tokiuose kaip Airija ir kitose. Tačiau labai svarbu diversifikuoti stabilus finansavimo šaltinius ir tiesiog reikėtų atsisakyti tos iš ankstinės nuostatos, neigiamos nuostatos dėl bankų kreditų. Mes turime užtikrinti pakankamą mažų ir vidutinių įmonių finansavimą, reikia ieškoti naujų investicinių platformų ir kad būtų užtikrintas ir mm, finansavimas iš kelių šaltinių. Mes norėtume, kad būtų imamasi priemonių užtikrinant skaidrumą, teisinį aiškumą ir kad būtų užtikrinamas galimybės gauti finansavimą iš mažų bankų. Taip pat viešasis sektoris turėtų teikti paskolas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Komisija turėtų pagalvoti apie fondų įsteigimą kad būtų galima teikti iš šio fondo e, finansinę paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms išskirtinai, kaip tai daroma Junktinėje karalystėje. Taigi įvairiausių variantų yra finansuoti mažas ir vidutinės įmonės. Kita vertus labai svarbu įvertinti ir kovoti su diskriminavimu, siekiant prieigos prie informa, info, investicinių šaltinių. Labai svarbu, kad ir kitos politinės frakcijos ne, neveiktų iš anksto to nusistačiusios. Kartu su komisija reikėtų vengti diskriminavimo. Taip pat reikėtų siekti, kad bankai teiktų informaciją iš vieno šaltinio vartotojams ir kad būtų galima sustiprinti mažųjų ir vidutinių įmonių galimybę skolintis išorėje. Mes tikimės puikuot bendradarbiavimo su šešėliniu pranešėju ir toliau aptariant šitą pranešimą. Ačiū. Ugo. <laughs> Ugo. Kalbės dabar ECR vardu. Jis taip pat pavadovaus kolegą, tai yra kolega Ozo. Uh, Ponas Ozokas atsiprašo ir taip pat paprašė perduoti jo pastabas susijusias su šio klausimu. Visų pirma, jis norėtų padėkoti pranešėjui ir pabrėžti, kad pranešėjas parengė tikrai puikų e, pranešimo projektą. Jį palaikė dauguma šešėlinių pranešėjų ir tą palaikymą ir sakė per paskutinis šešėlinių pranešėjų susitikimą. Tad nebuvo kažkokių didelių kontroversiškų klausimų ir kolega buvo nustebęs dėl to, kad buvo pateikta nemažai pranešimų dėl šio, šios nuomonės savo iniciatyva. Na ir kalbant apie bendrą kompoziciją dėl MVI, e, ponas Ozakas mano, kad nemažai pateiktų pasiūlymų dėl pakeitimų susijusių, pažiūrėjau, su platesnėmis makroekonominėmis diskusijomis arba dėl tų klausimų, dėl kurių jau buvo parinkti pranešimai. Uh, E, tikrai tų pranešimų, tų pakeitimų atrodė šiek tiek per daug. E, pats ponas Ozokas pateikė keletą pakeitimų dėl e, perteklinio reguliavimo, dėl to, kad tai gali kenkti mažoms bei vidutinėms įmonėms. Taip pat jis ketina palaikyti tų kolegų pakeitimus, kurie uh, būtent kalba apie šią problemą kaip 67 pakeitimas, 87 pakeitimas ir jis gana skeptiškai žiūri į tuos pakeitimus, kuriuose kalbama apie visišką taisyklių suderinimą, kaip 45 pakeitime. Kolega taip pat mano, kad pranešimas turėtų išlikti neutralus lyties pagrindu Dabar kalbant apie makroekonominę situaciją, taupimo politiką, bankų sąjungos aspektus, ponas Ozakas mano, kad kalbant apie šį pranešimą reikėtų kiek įmanoma konkrečiau ir tiksliau kalbėti būtent apie mažas bei vidutinės įmonės ir nereikėtų įtraukti tokių pakeitimų, kurie nepatenka į pranešimo rengimo sritį. Mūsų tikslas yra rasti bendrą poziciją, kalbant apie MVI vaidmenį kapitalo rinkų sąjungoje, taip pat ieškoti finansavimo reguliavimo įvairovės didinimo mažoms įmonėms ES. Tad reikėtų vengti diskusijų susijusių su reguliavimo reikalavimais bankų sąjungoje ir taip toliau. Yra keletas kitų svarbių klausimų šiame pranešime, tačiau ponas Ozokas, kaip jau minėjau, norėtų, kad pranešimas būtų sukoncentruotas būtent į tą centrinį klausimą. Ačiū kolegė Sinbur. Guo vardu Paloma Lopez Penio. Jos nėra, ar ją kas nors pavaduoja. Atrodo, kad taipogi nėra nieko. Tuomet iš karto suteikiu žodį žaliųjų frakcijos atstoviai Katu, kuri kalbės Lambert vardu. German, um, of... Pasisakau Filipo vardu, nes jis negalėjo atvykti į šios dienos posėdį. Kalbant apie CRD4, dauguma e, su Bazelio 3 susijusių gyvendinimo elementų buvo aktualūs, tačiau e, kalbant apie MVI paramą, e, ponas Lambertas išsakė tam tikrų abejonių susijusių su banko kapitalo ir rizikos verčių didinimu, jis nemano, kad tai pagerins galimybės mažoms bei vidutinėms įmonėms. Na ir kalbant apie kapitalo reikalavimus mažesnėms įmonėms, e, jis mano, kad e, reikėtų laikytis ABI ataskaitos parinktos šiemet rezultatų ir reikėtų vadovautis tais vidiniais modeliais susijusiais su kapitalo poreikio apskaičiavimu. Kalbant apie EBI, gali nutikti ir taip, kad e, to kapitalo tiesiog nepakaks. Uh, Na ir bankai geriausiai gali pastarnauti MVI reikmėms, jeigu jie bus tinkamai kapitalizuoti ir jeigu bus sumažinti e, itin dideli tam tikrų paslaugų mokesčiai. Na ir bankai yra e, MVI finansavimo priemonė. Reikia užtikrinti, kad jie taptų e, tikrai tinkama ir panaudojama priemonė, o ne vien tik kliučių kuriejais. Labai svarbu, kad bankai sugebėtų padėti mažom bei vidutinėms įmonėms kilus krizėje, o ne vien tik įstumtų tas įmonės į tokią sudėtingą padėtį. Tad reikėtų pažiūrėti, kaip pašalinti nereikalingas kliūtis susijusias su MVI teikiama parama ir kaip skatinti tokius modelius, kurie būtų draugiški mažom bei vidutinėms įmonėms. Neretai ne, didelės įmonės tikrai apsunkina MVI gyvenimą. Pavyzdžiui, didėja mokesčiai ir taip toliau. Ir manau, kad šias problemas reikėtų spręsti dar prieš pasiduodant spaudimui susilpninti e, finansinės taisyklės. Na ir siūlomose pakeitimuose kalbame apie Svis e, banką apie tai, kaip jis naudoja inovatyves priemonės ir teikia finansavimą MVI, net ir krizės laikotarpiu. Manome, kad panašus pavyzdžiai gali būti e, e, tikrai naudingi tiek ir skolintojams, tiek ir besiskolinantiems. Svarbu užtikrinti, kad nebūtų nepagristų kliučių susijusių su skolinimuose. Be to, turiu pasakyti, kad kalbant apie MVI galimybės, vien tik finansinės rizikos sumažinimas neduoda stebuklingos naudos, tačiau tuo gali pasinaudoti tam tikri bankai ar tarpininkai, tačiau piliečiai iš to naudos negaus. Na ir kalbant apie tą, tas kliūtis ir naštą, kuris sukūriama, dažniausiai yra per didelė, lyginant su realiais ekonominiais pajėgumais. Yra specialios ekonominės valdysenos sistemos ir manau, kad reikia siekti, kad būtų užtikrinamas didesnis finansinis stabilumas. Mes taip pat norime, kad komisija taip pat peržiūrėtų jų egzistuojančias kozme E, ar kitas programas, kad būtų padidinta finansinė parama MVI ir kad būtų rasti geresni būdai, kaip susilpninti e, neigiamų pokyčių ar krizių įtaką mažom vidinėms įmonėms. Labai svarbu pažymėti, kad bankus skolinimas ir kapitalo rinkų finansavimas neturėtų būti vienintelė MVI finansavimo priemonė. Reikėtų ir alternatyvių finansavimo šaltinių, specialių paskatų kūrimo. Na ir siūlomose pakeitimuose mes raginame valstybės narės panalizuoti galimas alternatyves schemas. Pavyzdžiui, 94 metais e, Šveicarijos banko uh, Um, įsteigta speciali sistema, ten yra tokia papildoma schema numatyta, kuri pasitarnauja MVI um, dirbantiems, pavyzdžiui, statybų, pardavimo ir kitose sektoriuose. Ir tai sukuria puikias galimybės mažų bei vidutinių įmonių funkcionavimui. Ačiū kolegai Kartu, FDD vardu Marko Cani turėtų kalbėti, jeigu jisai būtų. Atrodo, jo nėra. Nėra jį pavaduojančio taipogi. NF taip pat nematau jokio atstovo. Dabar spontaniški pasisakymai. Pirmiausia, Ester Delanga. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Norėčiau palaikyti pranešėją ir jo pristatomą požiūrį. Yra vienas dalykas, kuris atrodo gana įdomus. Tai, tai yra, jog visada kalbame apie e, prašymus suteikti paskolas ir apie tai, kaip tie prašymai atmetami. Na ir neretai e, išvelgiamos tam tikros tendencijos e, didžiosiuose valstybėse ir priešorės sienų esančiose valstybėse ten e, vyrančios tendencijos yra išskiriamos, tačiau man atrodo, kad situacija tikrai nėra tokia bloga, kaip pristatoma. Europos centrinis bankas pateikė tam tikrus duomenys ir, pavyzdžiui, 40 e, procentų pateiktų prašymų yra atmetama mm, prie išorės sienų esančiose valstybėse narėse, na, o centrinėje Europoje tik 15 tokių uh, atmetimo atveju pasitaiko, tačiau, pavyzdžiui, Niderlanduose tas procentas vėl yra aukštesnis E, nei, pavyzdžiui, Ispanijoje, Airijoje ar netgi Graikijoje. Ir norėčiau sužinoti, kokios yra pagrindinės priežastys. Europos centrinio banko ataskaitoje konkretesni duomenys nepateikimi. Jeigu pažvelgtume į Niderlandų nacionalinio banko duomenys, taip pat nėra paaiškinamos e, šio reiškinio priežastys. Greičiausiai tų priežasčių yra ne viena. Nebejoju, kad Pagrindinė priežastis greičiausiai yra pasitikėjimas, investuotojų pasitikėjimas tolesnė ES plėtra, tačiau būtų įdomu sužinoti galbūt išsamesnių paaiškinimų, e, kalbant apie pranešėjo pateiktas citatas ir cituojamus skaičius. Tačiau bet kuriuo atveju remiame šį pasiūlymą ir jis mums atrodo tikrai neblogas. Dėkuoju, žvelgausi pasalę. Ar dar kas norėtų kalbėti? Atrodo, kad niekas nepagėdauja daugiau žodžio. Iš karto kreipiuosi į pranešėją, to labiau, kad komisijos atstovo taip pat nematau salėje. Dėkuoju. Dėkuoju kolegoms už tai, kad išsakėte pagrindinės mintis. Pagrindinė idėja ir atsispindi mano pranešime. Šiandien mes dar nekalbame apie tai, kaip konkrečiai atrodys pranešimas, tačiau suvokime, kad pranešime savo iniciatyvą reikėtų apsiriboti svarbiausiais aspektais susijusiais su mažom ir vidinėms įmonėms ir nereikėtų, ko gero, minėti kitų teisėkuros aktų, kurių adresu bus parengti atskiri pranešimai. Antra. Buvo paminėta daug svarbių dalykų, pavyzdžiui, suvokėme, kad reikia skirtingų mažų ir vidutinių įmonių apibrėžčių, nuo šitų skirtingų apibrėžčių priklausys ir skirtingas finansavimas. Kiti finansavimo variantai Tai yra iš esmės senas pasiūlymas. Mes neturėtume atsisakyti jau turimų finansinių šaltinių ir jų mes taip staigiai negalėsime sumažinti ir atsisakyti. Papildomai būtų galima įvesti naujus finansavimo šaltinius ir juos priderinti prie senųjų, kad neatsirastų finansavimo spragų. Ir šitie pasiūlymai, kuriais buvo siūloma įvertinti priežastis, poveikius, poveikį ir taip toliau, verčia mane pasakyti, kad negalėsime atsižvelgti į visus jūsų pasiūlymus, kadangi kai kuriais pasiūlymais yra daroma nuoroda į kitus teisėkuros aktus. Jie, žinoma, gali būti paminėti, tačiau šitas pranešimas nėra tų, rengiamas ne tų teisėkuros aktų apibūdinimui. Dėkuoju Jums už pasiūlymus. Dėkoju pranešėjui, dėkoju ir tiems, kurie pavadavo šešėlinius pranešėjus. Aš norėčiau pasakyti, kad ekant komitete bus balsuojama uh, birželio 13-14, o plenarnėje sesijoje rugsėjo mėnesį. Kaip jau minėjau anksčiau, prieš aptardami bendrojo biudžeto klausimą, turėčiau paskelbti iki 18 valandos pertrauką, kadangi pranešėja Gajar yra pakviesta atvykti 18 e, valandą. Kadangi visas temas aptarėme, dabar turėtume staptelėti iki 18 valandos.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

gerbiamas kolega, negaliu pasakyti daugiskaitos, kadangi <laughs> tikrai vienas kitą turėčiau koptis, kreiptis. Also, sehr geehrter Berichterstatter. Gerbiamas pranešėjau. 18 valandų 2 pertrauką skelbėme iki 18 valandos ir todėl mes turime grįžti prie mūsų darbo atvarkės ES bendrasis biudžetas 17 metams. Pranešėjas Markus Ferber. Džiaugiuosi kad e, pranešėjas yra ir Jans Gajer, jisai kalbės pirmasis, tau suteikiu žodį iš karto, o paskui jau suteiksiu žodį Ekon pranešėjui Ferberiui. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Gerbiama kolegė. Kadangi mes esame tik tai trys kaip Mickey Mausai ir galime tiesiog skatą žaisti, tiesiog mano pasiūlymas atkrenta. Aš mielai jums pasakysiu, kokia situacija. Tiesiog norėčiau su jumis pasitarti dėl to, kaip atrodys biudžeto procedūros e-konsiūlymui. Laukime gegužės 25-osios, tai yra tos dienos, kai komisija paskelbs savo pasiūlymą dėl 17 metų biudžeto. Iki tol vyks parengimieji gairių formulavimo darbai ir iš esmės nėra ką ypatingo nuveikti. Parlamentas už praeitą sesiją toms gairėms pritarė didžiaja balsų dauguma, visos frakcijos palaimino komisijos planus dėl biudžeto formavimo. Šiame dokumente mes palankiai įvertinome komisijos pasiūlymą ir dėl ITER salojos reaktorių idėjos finansavimo siūlymą. Aš rengiau pranešimą, kurį kolegos papildė ir šitas pranešimas išsiskiria realiu požiūriu į situaciją kuri susiklosti 16 metais ir mes nemanėme, kad reikėtų ką nors keisti, kadangi situacija pasaulyje ir aplink ES nepakito. Taigi 17 metų biudžete siūlome visiškai nedaug pakeitimų, kadangi šitas biudžetas turės įveikti panašius iššūkius taryba parengė šešių puslapių dokumentą. Pirmi keturi puslapiai yra tiesiog perkelti iš ankstesnių metų dokumento. Vienoje vietoje tekstas buvo sutrumpintas. Iš to matosi, kad šitas dokumentas tiesiog buvo peržiūrėtas. Aš galvoju, kad apskritai tai yra senasis dokumentas, tik tai pakeista data. Tačiau kadangi pamačiau pataisimus, supratau, kad tai yra naujas dokumentas taryba kitaip e, vertina situaciją negu mes. Jinai siūlo pratesti 16 metų biudžetą ir pasiūlė kosmetinius pakeitimus. Mes visada matome, kad taryba norėtų pakankamai daug lankstumo, būtų palikta šiek tiek erdvės ir kad šitos lėšos, nenumatytos lėšos būtų naudojamos pagal poreikį. Šių metų biudžeto sudarimo procedūra ypatinga tuo, kad šita marža patenka į vidaus politikos trečią antraštinę dalį ir taip pat užsienio politikos antraštinės dalis. Ir todėl reikėjo šitą pinigų sumą išnaudoti pagal šitas kategorijas arba antraštinės dalis, tačiau situacija nepasikeitė per šios metus ir todėl tos lėšos bus nukreipiamos e, tiem patiem tikslams įgyvendinti. Būtent apie tai gairėse kalba komisija ir jinai šiek tiek apibūdina darybų su taryba situaciją. Taigi buvo panaudotos visos ypatingos finansavimo priemonės numatytos pagal daugiametinę finansų programą ir taip pat tai buvo tos priemonės, kurios parlamento spaudimu uh, atsirado daugiametinėje finansinėje programoje. Jeigu mes to nebūtume padarę, tai šie finansiniai metai tiesiog būtų buvę e, prašvilpę pro mūsų ausis net mums nepastebėjus. Pavyzdžiui, naujas, e, naujasis e, finansinės paramos uh, E, instrumentas yra įsteigtas, taip pat yra numatyta galimybė finansuoti papildomai Europolą. Ekonominės krizės padariniai dar nėra visiškai likviduoti, kai kuriuose valstybėse situacija yra sudėtinga ir toliau, tačiau jeigu pažvelgtume į labiausiai pažengusias valstybės, tai turėtume pripažinti, kad ES išlaidos vis dėlto yra pagristos, skatinant ekonominę raidą, bet to reikėtų turėti omenyje, kad vidutinės trukmės, trukmės finansinė programa priklauso nuo oro prognozės. Kai oras pasikeičia, tai tie tų pinigų ir nebepakanka dėl finansinės daugiametės finansinės programos peržiūros vyksiančios diskusijos metų pabaigoje turėtų atsispindėti ir mūsų pasiūlyme. Aš gairėsi, tiesiog dar grįšiu prie vieno dalyko. Dar viena labai svarbus, svarbi prielaida mūsų komitete yra štai kokia. FC turėjo būti numatyta 3,3 3,8 milijardo kaip garantinis fondas. Tai yra, šitie pinigai turėtų būti paimti iš biudžeto. Ir tai mm, rengiant biudžetą buvo viena iš svarbiausių prielaidų. Norėdamas parodyti, kokia papildoma nauda iš šito biudžeto, kiek in, intensyviau domėjausi išlaidų politiką, e, atsižvelgiau į ekonominės raidos perspektyvas, taip pat įvertinau pasiūlymus dėl europinio semestro, kuriuo yra siekime sumažinti struktūrinis nes, e, problemas kylančias valstybėse norėse. Aš manyčiau, kad iš tikrųjų pasieksime aiškios ekonominės naudos visai Europos Sąjungai. Jeigu patvirtinsime šį biudžetą, taip pat yra palikta tuščia vieta finansuoti ES jaunimo užimtumo iniciatyvai. Komisija siūlė palūkėti, įvertinti šitos jaunimo užimtumo iniciatyvos rezultatus pasiektus iki šiol, o po to jau siūlo atsižvelgti į biudžetą šioje eilutėje įvertinus rezultatus. Be to, horizontas 2020 ir kova su skurdu yra labai svarbi veiklos rytis pagal daugiametę finansinę programą yra numatyta daugiau lėšų ir e, tos nesumokėtos lėšos dabar šiek tiek sumažėjo, sumažėjo tų vėluotiamų mokėjimų suma. Manyčiau, kad šitas Ähm, Šų sankopa e, palengva mažės. Visą tai susijęs su grinųjų pinigų biudžete srautais. Situacija 17 metais turėtų pagerėti. Sonderlich, sonderliche Kopf. Ir nekelti tiek daug galvos skausmų. Tokie svarbiausi dalykai kovo, gegužės 25-ąją komisija pateiks savo pasiūlymą, jisai taryboje bus keičiamas, aptarinėjimas, o po to mes jau susipažinsime su taryboje pakeistu pasiūlymo tekstu ir matysime, kas jame bus. Dėkuoju kolegai Gajer Ekon vardu kalbės Markus Feber. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas pranešėjau. Džiaugiuosi, kad po keliarių metų aš vėl grįžau prie biudžeto e, reikalų. Ir aš džiaugiuosi, kad dvi kadencijas dirbau biudžeto komitete. Labai svarbu, kad mes išsamei aptartume šituos klausimus ir nepasitenkinome tuomet tik tai pirmojų svarstymų. Dėkuoju už informaciją apie 17 metų biudžetą. Dėl pirmųjų gairių mes plenarnėje sesijoje balsavome. Pagrindinės prielaidos yra aiškios ir mes puikiai suprantame, kad situacija yra sudėtinga. Als Ir turinyje, turint omenyje patį biudžetą ir dėrybą su taryba. Labai svarbu tinkamai įvertinti šio biudžeto naudą. Iš esmės liko tik tai nežymės biudžeto eilutės, kurias reikia iki galo įvertinti. Aš norėčiau paminėti EBA, e ESMA ir EOPA agentūras. Iš tik per pastarosius metus aš, būdamas pranešėjas dėl biudžeto vykdymo, ypatinga dėmesį kreipiau būtent į šias agentūras ir todėl dabar, kalbėdami apie biudžetą, turime įvertinti, kas yra reikalinga papildomai prie MIFID direktyvos. Be to reikėtų skirti lėšas informacinėms technologijoms, atrodo, kad tas tris agentūras, jų tris priežiūros agentūras tinkamai įvertinti ir laukime komisijos pasiūlymą dėl dviejų agentūrų tolesnės raidos ir finansavimo. Kai kalbėsime apie biudžeto įvykdymą, turėtume turėti omenyje, kad ir mokesčių mokėtojams, ir tyrėjams nekiltų papildomų kaštų dėl šitų agentūrų veiklos. Nepramonės e, suinteresuotų šalių arba verslo subjektų gebėjimų stiprinimas ir fiskalis programa bei parengėmieji veiksmai turi nusipelnyti pakankamo dėmesio. Šiandien ryte vyko diskusijos dėl mokesčių inspekcijų bendradarbiavimo ir dėl galimo Panamos dokumentų tyrimo komiteto patvirtinimo ir įgaliojimo. Atrodo, kad mums teks papildomo darbo, tuo labiau, kad mes siekime kuo daugiau skaidrumo. Su šešėliniais panešėjais kalbėjau apie galimus parengiamuosius veiksmus, kurie padėtų papildomai prie fiskalis programo suintensyvinti mūsų veiklą. Tuo labiau, kad fiskalis programa nebuvo tokia žinoma iki šiol. Komitete turėsime grįžti prie šito klausimo papildomai. Taigi tai yra pagrindinės temos, kurio, kurios, mano manimu, yra reikšmingos. Tai yra veiksminga veikla ir lėšas taupatį veikla. Labai svarbu, kad desis dėmesys būtų skiriamas uh, E, antro ramščio teisės aktams taip pat reikėtų gauti papildomos informacijos apie biudžetą, apie atskiras eilutes. 1,5 milijono yra numatyti gebėjimų stiprinimų finansų srities e, e, paslaugų teikėjams manyčiau, kad reikėtų į šitą biudžeto eilutę įsigilinti, kadangi nevyriausybinių organizacijų net nežinau, kurios turėtų tiek daug savo aktyvose svetimų lėšų, o ne nuo savo kapitalo. Uh, Todėl e, manyčiau, kad parlamentas ir taryba turėtų sutikti, kad didesnį dėmesį tokioms įmonėms reikėtų skirti nuosavoms lėšoms. Fiskalis 2020 temą paminėjau. 234 milijonai eurų numatyta septyneriems metams įgyvendant šitą programą. Jau mes vieną kartą peržiūrėjome e, e tarpusavio pagalbos e, direktyvą. Dar kartą reikėtų grįžti prie šio klausimo, pasidomėti teisiniu pagrindu ir taip pat reikėtų dar pasiaiškinti, kokias galimybės atsiveria papildomoms priemonėms įgyvendinant fiskalis programą. Mūsų turimos priemonės, finansavimo priemonės yra aiškios. Sekretariatas šiandien išsintinėjo žinutę frakcijoms apie papildomas priemonės, apie bandomuosius projektus. Vėliau mes pasitarsime, kur galėtume suaktyvinti savo veiklą. Vis dėlto mes biudžeto komitete manome, kad mūsų pastangos turėtų atsispindėti kažkaip ir bendrame biudžete. Tuo labiau, kad aš išmanau šitą sferą, puikiai suprantu, kad įgaliojimai yra sutelkti biudžeto komiteto rankose. Ir norėtume, kad mūsų pasiūlymai atsispindėtų jūsų pranešime. Dėkoju pranešėjui, kadangi SND ir ALDE frakcijų šešėlinių pranešėjų nėra, kreipiuosi į kolegę Svinburn kuri ir kalbės dabar. Ačiū. Dėkoju pranešėjai. Iš tiesų, kaip buvo ką tik pasakyta, pagrindinė tema, kuri aktuali ekon, yra ISA biudžetai. Ir aš noriu pasakyti, kad reikėtų išsaugoti status quo. Ankstesniais metais, kalbėdami apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą, pastebėdavome, kad e, e, ten biudžetai nebūdavo išnaudojami iki galo ir todėl aš manau, kad nereikėtų didinti jiems biudžeto. Ypatingai, kad e, tas darbo krūvis, kuris buvo pakankamai aukštas iki šiol, kai buvo dviem lygmenimis e, dirbama, jau pradėjo mažėti. Ir dėl specialaus e, informacinių technologijų biudžetų pasiūlymo tai galima būtų pagalvoti apie tai. Galima būtų taip pat pagalvoti, kad galbūt ESA gautų įmokas iš rinkos veikėjų, kurios tiesiogiai prižiūri. Ir tik tai iš tų, kurios tiesiogiai žiūri. Ir kalbant, tai, tai galiotų kreditų reitingavimo agentūroms. Bet koks kitoks modelis vis iškeltų klausimus dėl tokių institucijų teisėtumo ir mūsų nacionalinių prižiūrėtojų reikalingumo. Dalis, tik tai pusė biudžeto yra gaunama iš ES biudžeto, kita dalis yra gaunama iš nacionalinių valstybių narių lėšų, bet vis tiek jis yra e, laikoma europinė institucija. Kalbant apie baudas, aš manau, kad norėtų baudų jie nepanaikinti, bet e, padidinti įmokas gaunamas į savo biudžetą. Bet mes bijome, kad e, taip išsikreipytų pusiausvyrą. Aš e, laukiu tolesnio darbo su pranešėju, kad įsa biudžetas nebūtų iš esmės keičiamas. Tikiuosi, mes to pasieksime. Dėkui. Dank Dėkoju Kei Swinburne, kadangi kitų šešėlinių pranešėjų nėra, suteiksiu žodį visiems, kas pageidauja. Atrodo, kad ne vienas nepageidauja kalbėti. žvelgiu į pranešėją Feber. Komisijos taip pat nėra. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti Jums, kadangi Jums pirmininkaujant vyksta posėdis. Jeigu Jūsų nebūtų, tai aš pats būčiau turėjęs savo suteikti žodį. Tai būtų nebuvę labai malonu ir kolega Gairis būtų nusta, nustebęs arba nustebęs, kad aš savivališkai pasiglemžiu žodį. Taigi mes puikiai tikrai, abu tikrai puikiai sutarsime. Manau, kad prie mūsų prisijungs ir kiti. Tiesiog aš džiaugiuosi, kad šį ketvirtadienį plenarnėje sesijoje bus balsuojama dėl biudžeto patvirtinimo, dėl biudžeto įvykdymo. Taip pat bus balsuojama dėl tų trijų agentūrų veiklos. Biudžeto komitetas kai kurios pasiūlymus uh, įtraukė, kuriuos mes pateikėme, taigi bendradarbiaudami mes jau turime tam tikros patirties. Norėčiau e, išklausyti ir kitų trijų šešėlinių pranešėjų rekomendacijų. O dabar dėkoju visiems už pateiktus pasiūlymus, dėkoju už bendradarbiavimą su EPP šešėlinių pranešėjų biudžeto komitete kuris su manim tikiuosi ir toliau puikiai bendradarbiaus. Dėkuoju kolegai Ferberiui. Terminai. Iki Liepos 13 reikėtų laukti jūsų pasiūlymų. Iki 19 praktiškai pasiūlymai bus primami. Iki rūpiučio 31. Mes juos aptarinėsime, o po to ir balsuosime ekon komitete. Spalio antroji numatyta kaip balsavimo diena plenarnėje sesijoje. Taigi, baigėme nagrinėti šį klausimą, išsėmė visą darbo atvarkę ir patęsime darbą rytoj.